ir vyriausiasis galionės vardu taip pat. Labai ačiū. Ačiū komisarui Dekichtui. Diskusijos baigiamos. Gauti šeši rezoliucijų projektai šiuo klausimu. B7 615 žaliųjų vardu, B7 671 SRD frakcijos, B7 622. Brūkšnys 2010 GUE frakcijos vardu B7. 673 2010 EPP frakcijos vardu ir B7 674 ALDE frakcijos vardu B75 2010 ECR frakcijos vardu. Diskusijos baigtos, balsavimas vyks rytoj 12 valandą. Toliau darbo tvarkėje bendrosios diskusijos tarptautinės prekybos tema. Tai keli pranešimai. Pirmiausia, ponė Saifi ir žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai tarptautinės prekybos susitarimuose A70312 2010, taip pat ponio ponios Jėdot um, pranešimas aptautinės priekybos politikas išvelgianti klimato kaitos reikalavimus A70310 ir pono Deziro pranešimas socialinė įmonio atsakomybė tarptautinės priekybos sustarimuose A70317-2010. Bendrasias diskusijas pradės pranešėjai ir pirmiausia suteikiu žodį kolegai Saifi keturios minutės. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Dėkoju, Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos, šio pranešimo tema yra svarstoma ir tarptautinėje arenoje. Sparčiai besivystančios šalis mano, kad e, pramoninės valstybės e, griebėsi žmogaus teisų nuostatų, siekdamos pristabdyti jų augimą. Ir tokiu būdu um, sukuria sąlygą socialiniam ir ekonominiam dempingui. Tiesiog noriu um, aiškiau parodyti, kaip susiję šie įvairūs interesai ir kaip svarbu visoms valstybėms laikytis tų pačių žaidimo taisyklių. ES privalo um, tarptautinės priekybos srityje siekti pasikeitimų. Ji privalo laikytis pagrindinių savo teisės aktų, uh, O tai be kita, ko reiškia, kad ES įsipareigojusi kovoti dėl sažiningesnės prekybos, dėl žmogaus teisų um, apsaugos. Vadinasi, ES turi keliais lygmenimis veikti, veikti vienu metu tiek viena šalių, tiek dvi šalių, tiek e, daugia šalių pagrindų. Dėl daugia šalio pagrindo ES privalo paraginti tarptautinės organizacijas, ypač PPO, daugiau kreipti dėmesio į socialinės ir aplinkosaugos normas šioje srityje. Šios tarptautinės organizacijos tuo pat metu privalo stiprinti ir tarpusavio bendradarbiavimą. Dėl to siūlau, kad ypač tarptautinė darbo organizacija įgautų tarptautinės stebėtojos statusą PPO. Dėl prieigos prie prekių ir paslaugų, prie žaliųjų prekių ir paslaugų turėtų būti prioritetas, tad turime dar ieškoti naujų formų, taip pat ir užimtumo srityje, bet galvoti ir apie darbo vietų kūrimą, apie augimą ES. Nors mūsų įmonės šioje srityje ir taip jau gana stiprios. Taip pat reikia ir um, įsteigti atitinkamą aplinkosaugos organizaciją, kuri rūpintųsi, kad nevyktų aplinkosauginis dempingas. Ir ES gali būti puikiu pavyzdžiu. Džiaugiuosi, kad naujieji laisvosios prekybos susitarimai numato nuostatą dėl žmogaus teisų apsaugos, tačiau būtų gerai, jeigu ta praktika būtų įtraukiama ir į tausaus vystimosi skyrius. Mm, komisija derasi dėl atitinkamų susitarimų, tad nuolatos turėtų darybų metu siūlyti aplinkosauginius ir socialinius standartus ir įtraukti juos į um, formuluojamus susitarimus. Tai turėtų būti pagrindinės nuostatos, kurias galbūt dar papildytų ir kitos konvencijos priklausomai nuo um, aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių vystimos rodiklių tam tikros šalies. Tai būtų lankstus požiūris Tokiu būdu užtikrintumėm sažiningesnės prekybos sąlygas su prekybos partneriais ir iš to išloštume visi. Ypač svarbu atkreipti dėmesį ir į tarptautinių sustarimų įgyvendinimą. Čia siūlau e, vykdyti atitinkamus poveikio vertinimus tiek prieš, tiek po dėrybų, e, kad e, taip pat būtų kreipiamas dėmesys ir į žmogaus teisų aspektą, ne tik į sustarimų įgyvendinamą. Ir Taip pat ir galvojant apie vieną šalį pagrindą reikia imtis veiksmų, kadangi BLS sistemą taip pat reikės e, netrukus reformuoti. Žinote, kad e, numatyta pagal tai 30 konvencijų pasirašymas e, žmogaus teisų, aplinkosaugos, geros valdysenos rytyje ir kitose. Ir tiesa, tos konvencijos dažniausiai ratifikuojamos, bet praktiškai ne visada įgyvendinamos ir dėl to turime labiau pasistengti. E, komisija turi rinkti duomenys apie tokių sustarimų įgyvendinimą ir numatyti lengvatų sustabdymą kuriam laikui, jeigu mato, kad kurios nors konvencijos nėra įgyvendinamos. Ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, e, kad kai ką galima padaryti, aišku, jau dabar, bet mentaliteto viso nepakeisime. Um, per vieną naktį. Taigi turime nuseklių veiksmų imtis ir daugiau e, skirti dėmesio šiai temai. Dėkoju poniai Saifi. Toliau keturioms su pusę minutėms suteikiamas žodis kolegai Žadu. Monsieur le Président, euh, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Pane pirmininkė, komisarė, kolegos, labas vakaras. Dabar, kai ES apibriežti savo prekybos politiką po Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir apibriežti savo pramonės e, politiką. Tai, kad e, parlamentas svarsto tris pranešimus e, susijusias su ta pačia tema, tai yra kaip mes galime priekybą susijęti su socialiniais, aplinkosaugos ar žmogaus teisų klausimais. Toks įvykis yra tikrai sveikintinas. Mes e, vienu metu viešoje diskusijoje e, jautėme tam tikrų šizofreniškų tendencijų, e, matėme, kad derimės PPO dėl įvairiausių laisvos prekybos sutarčių, antra vertus kalbama apie tai, kad blogėja žmogaus teisų padėtis ir tada mums sunku e, visuomeniai paaiškinti, kad e, futbolo kamolys, e, kuris atsiranda Europos rinkoje, pagamintas laikantis įvairių darbo įstatymų, ir kitas toks futbolo kamuolys, e, kuris yra gaminamas panaudojant vaikų darbą, yra toli gražu ne tie patys daiktai. Taigi apie tai šiandieną ir yra diskusija. Prekyba yra susijusi su socialiniais ir aplinkos klausimais. Šiandieną Europoje yra šalių, kurios importuoja tam e, e, tikras prekes ir tokiu būdu mažina savo uh, emisijas, uh, savo taršalus į atmosferą. Ir žmonėms sunku paaiškinti, kaip galima sudarinėti laisvos prekybos sutartis, uh, kai e, potencialus jų rezultatas gali būti miškų kirkim, e, kirtimas. E, Kankune mes turime siekti, kad tam būtų padarytas galas. Taigi, tie dalykai turi būti siejami tarpusavyje. Norėčiau padėkoti įvairių frakcijų šešėlinimus pranešėjams. Stengiamės dirbti kuo konstruktyviau. Tikiuosi, kad balsavimas rytoj bus pozityvus. Ir iš tikrųjų reikia mums baigti kalbėti naudojantis vien e, dviejomis spalvomis - juoda ar balta. E, mes e, visą laiką stengiamės labai aiškiai pabrėžti, kad yra tam tikros veiklos rytis, kuriams iškyla rizika, pavojus. E, ir kalbėjom apie tai, o kokiu priemonių reikėtų imtis tiems sektoriams apsaugoti. E, tas pats pasakytina apie mūsų veikimą PPO arba kai kalbame apie kovą su dempingu. Tai yra svarbu, kalbant apie e, mūsų ambicijas, apie uh, komisijos turimą mandatą ir apie visas ES siekius. Taigi, rytoj aš labai tikiuosi, kad bus balsuojama konstruktyvioje dvasioje ir dar kartą dėkoju visiems kolegoms už atliktą darbą. Ačiū, ponia Žado. Toliau keturios minutės ponui Dezir. ponė pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti kolegoms e, Tarptinės prekybos komitete, ypač šešėlinėms pranešėjams iš įvairių frakcijų, už tai, kad jie padėjo parengti šį trečiąjį, trečiąjį pranešimą panašią temą. Ir aš galiu pateikti e, naujoviškų ir specifinių pasiūlymų, kad būtų galima sustiprinti įmonių socialinę atsakomybę ES priekybos politikoje. Po pastarosios krizės, po visos žalos, po visų diskusijų ir pamokų, kurių mums teko pasimokyti, ta, tapo aišku, kad priekybos politika turi padėti reguliuoti globalizaciją, ji turi padėti siekti aplinkos ir socialinių tikslų. Reglamentas taikomas valstybėms narėms ir ekonomikoms, tačiau svarbiausi ekonominiai veikėjai ir pač daugia nacionalinės bendrovės yra labai svarbios veikėjos pasaulinėje priekyboje. Jos gauna naudos daugiausiai iš visų iš atviros pasaulinės rinkos. Jos gali pardavinėti įvairiose šalise savo produktus, diversifikuoti savo tiekimo grandinės ir gali naudotis šalis, kur gamybos kaštai ar aplinkos standartai yra mažesni. Globalizacija sukėlė didžiulę konkurenciją tarp šalių, kurios bando susilaukti daugiau užsienio investicijų, daugiau konkurencijos tarp e, bendrovių, todėl yra piknaudžiaujama e, darbo sąlygomis, pažinėjimami standartai, e, pavyzdžiui, aplinkosauginės nelaimės Indijoje, įmonių nebaudžiamumas, pavyzdžiui, neteisinga praktika naudojama išgaunant naftą Afrikoje, žalojant aplinką ar naudojant vergišką vaikų darbą tekstilėje, Centrinėje Amerikoje žudant e, profsąjungų lyderius. Pavyzdžių yra daugybė. Labai dažnai tai yra bendrovės, kurios yra įsisteigusios pramoninėse šalyse, šalyse netgi ir Europos bendrovės prieš e, kažkiek metų prasidėjo diskusija. Pirmininkas prašo kalbėto kalbėti šiek tiek lėčiau. Ačiū, aš pabandysiu kalbėti šiek tiek lėčiau. Gal galėtumėte sulėtinti ir laikrodį taip pat? Taigi, dėl to kilo diskusija šiame parlamente, siekiant patvirtinti rezoliucijas dėl bendrovių socialinės ir aplikosauginės atsakomybės. Iki šiol pažanga šioje srityje apimė e, diskusiją apie aplinkos standartus prekybos sustarimuose. Na, tai aišku svarbu, nes prekybos sustarimai apima privalomas taisyklės. Tuo tarpu įmonių socialinė atsakomybė yra susijusi su savanoriškais bendrovių įsipareigojimais. Tačiau tai yra e, paradoksas, nes e, tos nuostatos e, skirtos tam pačiam tikslui, tai yra skatinti darnę plėtrą. Taigi, aš siūlau įtraukti į prekybos susitarimus, įtraukti socialinės atsakomybės nuostatas. Ypač turiu galvoje laisvos prekybos susitarimus, kad būtų bendrovių įsipareigojimai aiškiai išdėstyti ir tie įsipareigojimai būtų dvi šaliai, kad bendrovės būtų įtikintos siekti šių tikslų ir tikrinti, kaip tai daroma. Turime pasiklausyti profsąjungų ir e, visuomenės atstovų, nuolat vertinti situaciją ir užtikrinti, kad bendrovės imtųsi prevencinių veiksmų. Ten, kur yra trūkumų, kur socialinė atsakomybė yra pažeidžiama, kur nesilaikoma socialinių ir aplinkosauginių teisų, mums reikia dar ir kitų mechanizmų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Supraskite mane, sako pirmininkas, tačiau e, taip negalima jums skirtos keturios minutės, jūs kalbėjote daugiau kaip keturias su pusė minučių. E, aš turiu skirti laiko kiekvienam e, parlamento nariui. Jūs juk pats minėjote, kad žvelgiate į laikrodį. Kai vyksta bendrosios diskusijos yra numatytas laiko limitas, tai nereiškia, kad reikia greičiau skaityti tekstą ir tas pasakytina visiems kolegoms. Uh, galvokite taip pat ir apie tai, kad vertimas yra pateikiamas ir jūsų rinkėjams, piliečiams. Ir jeigu vertimas versti yra nespėjama, tuomet ir jūsų rinkėjai negali tinkamai suprasti to, ką norite pasakyti. Taigi, apsiribokite tuo laiku, kuris yra jums skiriamas, neviršykite jo, nes e, kita vertus taip pat pakenkite ir tiems, kas norės pasisakyti spontaniškai, jiems lieka mažiau laiko. Dėl darbo tvarkos taisyklių. Pirmininkė, jau antrą kartą aš posėdžio metu matau, kaip pirmininkas nutraukia vieną iš pasisakančiųjų, sakydamas, kad jie per greitai kalba. Nežinau, kaip jūs pats kalbate, bet jūs turite suprasti, kad jūsų įsikišimas visiškai sužlugdo pasisakymą. Aš galbūt visiškai nepritariu tam, ką sakė ponas Dezir, bet vertėjai yra apmokomi tarnautojai, jeigu nespėja, tai tai jų yra problema. Ir iš tikrųjų jūs neturite kištis taip, kaip įsikišote. Kolega, kaip tik priešingai, tai yra mano užduotis. Jeigu šimto metrų bėgikui sumokėsite milijoną eurų, kad jis per 10 sekundžių nubėgtų tą trasą, tai galite ir dar milijoną pridėti, bet per 5 jis tikrai nenubėgs. Per 5 sekundės neįmanoma to padaryti. Dėl to aš privalau nutraukti kalbėtoją, jeigu ver, skal, skaitoma yra per greitai. Aš jau 15 metų dirbu parlamente ir žinau, kad e, vertėjai, kai nebesuspėja, galite ateiti ir pasižiūrėti, čia turiu pultelį, matau ekrane, kad e, yra uh, E, paspaudžiamas atitinkamas mygtukas, kalbėti lėčiau. Ir tai reiškia, kad e, vertėjai nebespėja. Ir taip pat sutrinka apskritai visas vertimas. Pone Peres. Leidžiu savo daryti tai, ką jūs savo leidžiate daryti ir savo komitete. Tai yra paaiškinti, kokia turi būti darbo tvarka. Tai yra tas pats, apie ką jūs kalbate. Dabar suteikiu žodį komisijos nariui Dekiucht. Uh, uh, let... Ačiū, panė pirmininkė, noriu užtikrinti jūs, kad jeigu kartais aš ir bėgčiau šimtą metrų, tai užtrukčiau mažiausiai 50 sekundžių, tai šią prasme vargu, ar aš čia uh, tinkamas kandidatas. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjams e, ir INTE komitetui už e, šiuos pranešimus, kur kalbama apie tai, kaip e, mūsų prekybos politika gali prisidėti siekiant viešosios politikos pagrindinių tikslų - žmogaus teisų pagarbos, socialinės, teisingumo, tvaraus augimo ir klimato sistemos bei aplinkos apsaugos. E, Suprastė, kad per tą trumpą laiką, kuris man skirtas, aš kiekvieną pranešimą smulkiai aptarti negalėsiu, bet pasakysiu keletą bendrų pastabų. E, Trijose pranešimuose yra daug bendrų minčių. Visur kalbama apie tai, kad būtina siekti politikos nuseklumo, kad ji e, atspindėtų ES pagrindinius tikslus e, ekonomikos, socialinėje ir aplinkosaugos sferose. Ten taip pat kalbama, kad reikia panaudoti visas priemonės, kurios yra prieinamos tiems tikslams pasiekti. Tuo pat metu sakoma, kad e, veikiant reikia pasirinkti pačius geriausius, tinkamiausius instrumentus ir priemonės. Aš matau labai aiškiai, kad skatinama e, ir toliau gerbti ES socialinį modelį. Tam pritariu. E, turime e, taip pat turėti galvoje, kad visų problemų vien tik tai prekybos politikos priemonėmis neišspręsime. Yra kitos politikos rytis, kuriuos gali pasiūlyti geresnius sprendimus. Visada taip pat turime neužmiršti, kad e, turime e, pasirinkimų galimybę. Sprendimai gali būti skirtingi, ar pasirenkant autonominius e, instrumentus, tokius kaip bendrųjų preferencijų sistemą. Na, kai kalbam apie žmogaus teisės ir aplinkosaugos standartus, tai e, pranešime labai teisingai sakoma, kad sprendžiant tas problemas yra įvairios galimybės. Apskritai, tarptautinis bendradarbiavimas prisideda prie veiksmingesnio tų problemų sprendimo, bet mes turime atsižvelgti į tai, kas yra priimtina mūsų priekybos partneriams ir kiek tai kaštuoja. Kalbant apie daugia šalius, sustarimus ypač sunku pasiekti sutarimo ir konsensuso. Vis tiek įvairiuose e, formuose PPO, TDO klimato dėrybose mums reikia siekti kuo daugiau sutarimo. Pranešimuose numatoma kelios svarbios kryptis. Ir mes čia turime būti pragmatiški, e, turime e, atidžiai rinktis e, priemonės, kurios greičiau atvestų prie siekiamų tikslų. Turime galvoti apie ateitį ir komisija yra raginama E, būtent taip elgtis prekybos srityje. Tas pasakytina taip pat apie dvišalius susitarimus. E, mūsų prekybos susitarimuose ir e, įrašomos nuostatos neturi likti vien popieriuje, turi būti įgyvendinamos. Kalbant apie pono Žedo pranešimą apie klimato kaitą, iš tikrųjų pritariu, kad mes turime pasinaudoti visomis galimomis priemonėmis anglės dvideginio nutekėjimui užkardyti. Bet čia iškyla daug problemų. Kaip e, pamatuoti, kaip stebėti ir taip toliau. Ir čia turime elgtis atsargiai ir įvertinti e, visas galimybės prieš darant išvadas. Be jokios abejonės, kad ES ir toliau turi analizuoti visas galimas alternatyvas dėl pono e, Deziro pranešimo apie įmonių socialinės atsakomybės. E, aš e, stebiu, kad jame akcentuojamas nereguliavimas, bet parama. Paremenčią temą pasiremiama praktiniais ir politiniais sumetimais. E, iš tikrųjų, e, valstybės e, institucijos yra ne tam, kad įgyvendintų įmonių socialinę atsakomybę. Tačiau reikia galvoti apie tam tikras gairias daugia nacionalinėms įmonėms ir taip iš tikrųjų jau yra padaryta. Mūsų aptariami pranešimai taip pat mini labai aiškės kryptis, kaip mes galėtume padidinti savo e, veiksmų efektyvumą, e, gindami aplinkosauginius ir socialinius bei žmogaus teisų aspektus mūsų priekybos politikoje. E, komisija ir toliau atsižvelgs į tas kryptis savo darbe. Atsižvelgiant taip pat ir tas išlygas, e, kurias aš jau minėjau, mes turime e, suprasti, kad e, kiekvienu konkrečiu atveju reikės atsižvelgti į tam tikras išimtis. Aš manau, kad tas problemas galėsime ir per, per artimiausius mėnesius ar metus aptarnėti ir toliau. Komisija draugės Europos parlamentu sieks tinkamiausių priemonių, uh, kad pasiektų, jog prekybos politika e, atsižvelgtų į socialinės <clears throat> klausimus, kad būtų e, nustatyti ambicingi tikslai, bet tuo pačiu realistiški užmojai. Ačiū komisijos nariui Deviktui. Dabar komitetų vardu, pirmiausia, užsienio reikalų komiteto vardu kalbės e, Davidas Martinas. Ačiū pirmininkė. Jeigu Europos prekybos politika būtų skirta tam, kad sulauktume daugiausia ekonominių pranašumų, ar tam, kad e, platesnių tikslų siektume, pavyzdžiui, klimato tikslų, socialinių modelių, žmogaus teisų ar demokratinių vertybių. Trys pasisakiusiai pranešėjai patvirtino tai, kad e, atsakyti reikėtų teigiamai. Taigi man malonu, kad tai pasakė ir komisaras. Ir jau savo veiksmuose mes žmogaus teisės, aplinkos apsaugą ir e, darbo standartus traukiame į dvišalius sustarimus. Tačiau ar darome tai taip, kuris kas leistų mums užtikrinti tai, tinkamą taikymą ir jų laikymasi? Žmogaus teisų pakomitetis turi rimtų abejonių dėl mūsų veiksmingumo. Ateityje norėtume, kad sutartise būtų užtikrinta, kad prieš pasirašant susitarimą būtų įvertinta žmogaus teisų e, laikymasis, kad e, ir žmogaus teisės laimėtų iš tokių susitarimų. Mes manome, kad e, laisvos prekybos susitarimų sustabdymas dėl žmogaus teisų pažeidimų būtų lengvesnis ir pripažįstu, kad būtent prekybos sustarimas darybos dėl jo su Koreja eina tokiu keliu pagal BLS, e, naudos gavėjai turėtų būti tikrami sažiningiau ir nusekliau stengiantis užtikrinti, kad e, socialinių žmogaus teisų standartų ir aplinkos unijų standartų būtų laikomasi nusekliau. Ponas Safi, ponas Dazir ir ponas Žado aiškiai pasakė, kad prekyba neturi būti vertinama kaip e, tikslas pats savaime, bet tai turi būti mūsų platesnės pasaulinės strategijos dalis, kad užtikrintume E, saugesnę ir sveikesnę planetą. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė e, Martinai. Toliau devė komiteto vardu ponas Kačmarekas. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Džiaugiuosi, kad komisaras Deguhtas bei pranešimų autoriai suvokia, kad e, jeigu norime pasiekti plačių socialinių aplinkos standartų, turime savo standartus harmonizuoti. Tai svarbu ne tik tarptautiniai priekybai, bet ir vystamajam bendradarbiavimui bei tų vertybių, kurias mes laikome pagrindinėmis sklaidai. E, e, ponas komisaras e, paminėjo keletą pastabų, kalbėdamas apie ponios Saifį pranešimą. Jis paminėjo, kad kai kurios daugia nacionalinės kompanijos negerbė žmogaus teisų. Iš tikrųjų, turėtume perimti TDO standartus. Ačiū dabar ponė Gresė. Jeigu leisite, norėčiau vystimos reikalų komiteto vardu pabrėžti keletą aspektų klimato kaitos kontekste. Vietos gyventojams iš tiesų uh, yra pakenkiama tokiu būdu. Tad turime įtraukti tos aspektus į e, susitarimus ir suderinti įvairius interesus. Prekybos politika turi dėrėti su kova su skurdu, taip pat ir su sąžininga prekybos politika turime įtraukti atitinkamas nuostatas į sustarimus. Tvarus vystimasis, technologijų plėtra, taip pat kova su padirbinėjimu. 20 procentų emisijų susijęs su transportavimu. Taigi turime spręsti ir šias problemas. Taip pat e, kurti darbo vietas tiek mūsų šalyse, tiek ir trečiosiuose šalyse, kad padėtumėm piliečiams. Ačiū kolegijai Grės ir toliau užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu. Pirmiausia, kolegė Beres, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu. Galiu pasakyti, kad galime pritarti savo kolegos Dezir pranešimui mūsų komitete, tačiau ir kitur buvo keliamas vienas labai svarbus klausimas, tai yra kam reikalinga ta įmonių socialinė atsakomybė, ar ji yra savitikslė, ar ją siekiama įvesti tam tikrus e, įpareigojančius teisės aktus įmonėms. Kągi, klausimas iškeltas, turime svarstyti įmonių valdysenos klausimą ir skatinti šiuos debatus. Jau buvo pasakyta, kad socialinė atsakomybė yra labai svarbus dalykas jeigu šiame kontekste ir kur kitur e, ketiname kovoti su mokesčių sukčiavimu, su nesažininga prekyba. Reikia be abejo įtraukti į tą procesą ir atitinkamus e, e, suinteresuotusius asmenis, tai yra įmonių, darbuotojų tarybas, profsąjungas, jas reikia mobilizuoti, nes ir jos gali prisidėti prie šių problemų sprendimo. Tam, kad priemonės iš tiesų būtų veiksmingos. Jungtinės tautos ir jų priimtos atitinkamos konvencijos e, turi būti gerbiamos. Mes manome, kad įmonių socialinė atsakomybė yra viena iš priemonių ir didinti konkurencingumą ir šią priemonę reikia taikyti visose srityse. Įmonių socialinės atsakomybės koncepcija yra apibrėžiama per tam tikras um, normas, etinės normas, kurios yra galbūt ir visuotinai pripažįstamos. Ir be abejo, tos normos jokių būdų nepakeičia kolektyvinių dėrybų, tačiau tos normos turi įgauti didesnį svorį atitinkamuose susitarimuose. Ačiū kolegijai Beres. Toliau taip pat porą minučių steikiamas žodis e, vėlgi užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu kolegai Howard. Kaip parlamento pranešėjas dėl socialinės apskaitybės, aš norėčiau jau tris kadencijas sveikinu šias iniciatyvatas. Bendrovės dažnai sako, kad jos turi inkorporuoti e, šią atsakomybę ir tai turėtų daryti viešoji politika. Tikiuosi, kad e, Deguchtas pasinaudos šiomis rekomendacijomis naujame komunikate. Pastaruoju metu mano darbas dažniausiai atstovavo Europos interesų, e, skatinant šį pasaulinį mechanizmą. Todėl pagal EBPO e e gairės šis, aš pritariu 25 daliai, dėl, kad ateities sustarimai turėtų cituoti tas BPO gairės. Ir pagal tas gairias reikėtų turėti kontaktinius e, punktus. Kaip konsultantas e, aš pritariu reikalavimui, kad bendrovės atliktų nuolatinį vertinimą ir pritariu Švedijos pirmininkavimo metu pareikštam e, pritarimui įgyvendinti rekomendacijas į tarybos išvadas. Ypač reikia atkreipti dėmesį į vyriausybių nesugebėjimą e, laikytis tų gairių. Na ir kaip, kaip pasaulinės atstovybės e, iniciatyvos e, dalyvis, aš taip pat norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į 15 straipsnį ir taip pat, kad komisija toliau siektų integruoti atskaitomybę e, socialinės ir aplinkosauginės atskaitomybės prasme. Ačiū, bet dar kartą turiu įsiterpti. Dabar nenorėjau nu, nutraukti kalbėtojo, bet kaip tik, kai jis baigė savo kalbą, jau mačiau vėl mirksančią limputę, kad reikia kalbėti lėčiau. Taigi visus raginu kalbėti normaliu tempu ir laikytis taip pat numatyto kalbėjimo laiko. Ir dabar frakcijų vardu kalbėtojai. Pirmiausia, APP e frakcijos vardu, ponas Kaspari. Gerbiamas pirmininkė, ponė Vylandai, mėly kolegos, norėčiau visiems trims pranešėjams padėkoti už parengtus pranešimus. Manau, kad e, ši diskusija ir darbas dėl pranešimų parodo, kaip, kaip puikiai parlamentui visgi pakanka, pavyksta dirbti. Bet taip pat susidarė įspūdis, kad mes čia nuolat kalbame apie tai, kiek prekybos politika uh, gali būti susijusi su tomis e, mūsų nagrinėjamomis rytimis. E, ponios Saifos e, atveju tai yra aplinkosauginiai standartai, kolegos Žadau atveju mm, kiti dalykai, bet nuolatos kreipiamas dėmesys į būtent prekybos politikos svorį. Tačiau ką tos kitos politikos sritys nuveikia? Ar mes įpareigojame socialinę politiką, aplinkosaugos politiką, visas šias rytis e, dirbti taip pat iš vien. Kad suprastumėte mane teisingai, aš manau, kad dėl tikslų sutarėme, tačiau visgi laikausi tos nuomonės, kad prekybos politikai e, skiriama per daug įsipareigojimų, kai kitose politikos rytise, pavyzdžiui, aplinkosaugos rytyje nepavyksta susitarti, prisiminkime Kopenhagą. Nes e, vien prekybos politika negali visų kitų politikos sričių nesėkmių kompensuoti. Ir tikiuosi, kad pakankamai apsvarstysime šias mintis, kiek vienos politikos rytis gali padėti, be kita ko, ir prekybos politikai. Taigi reikėtų kalbėti ne vien tik tai išskirtinai apie pačią prekybos politiką, bet ir apie kitus aspektus. Ačiū kolegai Kaspari. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu kolega Arsenis. Vieną minutę. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nary Dehucht. Iš tiesų yra taip, kad kalbame apie galimas priemonės kovai su klimato kaita, bet klimato kaitos reiškinys yra toks visapimantis, kad iš tiesų labai sunku aptarti visus um, įmanomus aspektus. Turime ieškoti sprendimo būtent mūsų e, konkrečiai aptariamoje srityje, kaip kad pavyzdžiui mokesčių suderinimas e, ties valstybių sienomis ir kiti dalykai, turime kreipti dėmesį į tas šalis, kurios nesilaiko aplinkosauginių standartų. Manau, reikia nuodugniau pažvelgti į šiuos dalykus. Belgijoje, Prancūzijoje taip pat, manau, dar yra šis tas, ką dar galima nuveikti. Ačiū kolegai Arsenis, toliau dvi su pusė minutės ir Aldi frakcijos vardu kalbės kolega Kazakas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ponas komisarė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti trims e, pranešėjams, e, poniai Saifi, ponui Žadu ir ponui Dezir už puikius pranešimus. Sveikinu mintį, kad žmogaus teisių e, straipsniai, privalomi straipsniai turėtų būti įtraukti į laisvos prekybos sutartys ir kad daugiau reikėtų kreipti dėmesio į jų įgyvendinimą. Bet aš e, norėčiau akcentuoti darbo teisės, ypatingai kai kalbam apie moterų ir vaikų teisės. E, iš tikrųjų, tam tikri prekybos instrumentai tokie kaip BLS plus gali suvaidinti svarbų vaidmenį mūsų santykiuose su partneriais. Bet mes turėtume geriau koordinuoti tai, ką daro PPO iš vienos pusės ir e, žmogaus teisė aukščiausias įgaliotinis ir TDO iš kitos. TDO turėtų būti suteikta e, oficialaus stebėtojo statusas e, PPO Mes, kaip parlamentas, turime būti visiškai informuoti apie pasaulio prekybos dėrybas pagal naujasias Europos parlamento galės, kurias suteikė Lisabono sutartis. Kaip pona Žado ir sako, taip turime skatinti vadinamąją ekologiškąją, žalėją prekybą, bet turime mm, susimastyti, kaip geriau ženklinti tokias prekes. Mes e, Taip pat turėtume labiau skatinti atsinaujinančias energetikos šaltinių naudojimą tausojančių, e, tausojančių aplinką. E, taip pat sutinku su tuo, kas pasakyta apie būtinybę kovoti su klimato kaita. Turint galvoj, kad sustarimai dėl klimato kaitos vargu ar galimi artimiausiai ateityje, ES turėtų susitelkti ties savo uh, veiksmais, e, ribojant e, taršalus, tuo pat metu atsižvelgiant į tai, e, kad poveikis gamtai toli gražu yra viena, ne vienalytis. Ačiū kolegai Kazak. Toliau žaliųjų frakcijos vardu kolega Taylor. Dvi minutės. Uh, you, Ačiū pirmininkė, kolegos. Buvau žaliųjų šešėlinis pranešėjimas SAF ir Deziro pranešimams. Mes pritarėme jiems kaip svarbiams žingsniams, siekiant užtikrinti žmogaus teisų sėkmę ir taip pat socialinių aplinkosauginių standartų laikymas mūsų prekybos partnerėse šalise. Jeigu tos šalis nori pardavinėti produktus e, šioje ES rinkoje, turime skatinti jas patvirtinti padorius, tvarius e, standartus savo šalise ir siekti e, pažangos per privalomas nuostatas prekybos susidarimuose yra vienas iš būdų tai pasiekti. Pone Safai, padirbėjote puikiai, kaip pranešėjame, konstruktyviai aptardama įvairius žmogaus teisų, aplinkos, socialinių standartų lygmenis. Mes sutarėme su ponios Safi pasiūlymais, kad pasaulio aplinkos organizacija būtų įkurta ir kad tarptautinės darbo organizacijos statusas turėtų būti sustiprintas. Mums patiko e, darnios plėtros skyrius susitarimuose, tačiau kurie, jie turėtų būti privalomai, o no, nesavanoriški. Ir panašiai E, bendrojosios lengvatos sistemos turėtų būti gyvendintinos, bet negalime pritarti pranešėjai, kad žmogaus teisų sąlygos e, laisvosios prekybos susitarimą su Kolumbija buvo patenkinamas. Mums atrodė, kad tai buvo visiškai bereikšmis e, straipsnis, kuris iš tiesų pasityčiojo iš šio parlamento siekių to, toje srityje. Trumpai kalbant apie pono Deziro pranešimą, Aišku, kad negalima nepritarti jam, kai jis išvardyja, e, įvardyja transnacionalinės korporacijas kaip neigiamo poveikio aplinkai socialiniams standartams šaltinius. Jos gauna pelno iš prekybos liberalizavimo, pasinaudoja pigia darbo jėga ir pigiamis žalivomis. Tačiau jos tinkamai nepaskirsto to turto, kur, kurį sukuria tuo pagrindu. Mes e, sėkmingai pakeitėme abu pranešimus ir pritarsime jiems, kaip bus balsuojama. Baigdamas labai trumpai norėčiau pabrėžti, kad reikia padaryti daugiau e, įtvirtinant žmogaus teisės ir socialinę atsakomybę, kuriems norime teikti prioritetą. Ir tai turime padaryti per privalomus reikalavimus ir neturime remtis e, savanoriškais įsipareigojimais. Ačiū kolegai Taylorui. Ir dabar ECR frakcijos vardu vieną minutę kalbės ponas Vandalinas. Ačiū. Pone pirmininkė kolegė Saifi parengė gerą pranešimą. Kitose šalise, ypač besivystančiose šalise, jokių būdų negalima visko sieti su prekybos interesais, e, krikščionys ir kitos religinės grupės neretai yra persekiojamos. Ta reikia paminėti, pavyzdžiui, ir kalbant apie santykius su Pakistanu. Ir pagalba skiriama, pavyzdžiui, po įvykusių potvinio. Mes turime tą pagalbą sieti su persekiojimo draudimu. O taip pat dar vyksta dėrybos tarp ES ir Indijos Ir jokių būdų negalima pasiduoti Indijos spaudimui nekalbėti apie nesu prekyba susijusias sritis, pavyzdžiui, žmogaus teisės ir e, kova su vaikų darbu būtinai privalo likti tokių sustarimų objektų, tad raginu visus kolegas laikytis tokios pozicijos ir paisyti 2007 metų kovo mūsų pateiktos rezoliucijos. Ačiū kolegai Fandalinui, dvi minutės dabar guoja vardu ponui Šolciui. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai Degucht, gerbiami kolegos. Mes nebe priežasties organizuojame bendras diskusijas dėl visų šių pranešimų ir noriu būtent padėkoti, pasinaudodamas progą visiems trims pranešėjams, nes jie pasirūpino tuo, kad Europos parlamentas bendrame kontekste galėtų kalbėti apie priekybos politiką. Dabar um, šie laikai e, kai buvo nepaisama įvairių aspektų prekybos politikoje, baigėsi ir tikiuosi, gerbiamas komisijos nary, kad šios diskusijos um, įkvėps jums įvairioms naujoms uh, iniciatyvoms ir projektams. Žmogaus orumo apsauga, kova su skurdu pasaulyje yra žmonijos e, pagrindinės užduotis, kurias reikia spręsti. Ir tai yra interesai, kurie yra aukščiau prekybinių interesų. O prekybos e, politika turėtų tiesiog įkūnyti visus šiuos interesus, e, siekti gerovės atsižvelgiant į teisinių principų paėsimą, į žmogaus teisų apsaugą. Tokiu būdu ES ekonomikai sudaroma galimybė uh, um, tinkamu būdu um, susisaistyti su kitomis pasaulio ekonomikomis. Ir prioritetų tvarka turi išlikti nepakitusi. Ir leiskite man dar pasakyti, kad kai kuriuose kai kuriais aspektais būtume galbūt norėję žengti ir dar toliau. Mes sutinkame su socialinės atsakomybės mintimi, tačiau reikia pasakyti ir tai, kad kasdien šimtai tūkstančių žmonių susiduria su um, įvairiomis problemomis dėl to, kad jų žmogaus teisės um, egzistuoja tik popieriuje. Daug kur egzistuoja vaikų darbas, um, netinkamos darbo sąlygos sudarytos, skandalingos darbo sąlygos. Ir manau, kad tinkamas aprūpinimas žaliavomis, kaip kad yra kalbama jūsų strategijoje, reikalauja, kad mes visus aspektus numatytus tose trijose pranešimuose e, įtrauktumėm į ateities projektus. Ačiū kolegai Šolts. Viena minutė e FD frakcijos vardu kolegai Olaf Datmas. E, ponas pirmininkė, e, priekyba atneša klėstėjimą visiems. Tai abipusė nauda. Todėl prekybos politika niekada neturėtų būti apkraunama politinės darbo atvarkės. Asmeniškai aš pats gerbiu trijų pranešimų autorius, bet e, filosofija, kuria tie pranešimai remiasi, e, mini rinkimuose e, nesulaukė balsų daugumos. Deja, mm, Junktinė karalystė kol kas yra saistoma ES priekybos politikos, bet čia įgyvendinama slapta socialistinė darbo tvarkė. E, aš kaip demokratas turiu pasakyti ne tokiems bandymams ir mūsų frakcija balsas prieš šios pranešimus. Ačiū kolegai Olaf Datmas. Ir dabar neprisijungusiųjų parlamento narių vardu kolega Stasen pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Klimato kaitos priežastys ir pasiekmės jau vos netapo religinių įsitikinimų objektu. Daugelis yra grindžiama tais religiniais įsitikinimais ir taip ir pranešimuose dėl priekybos politikos apie tai kalbama. ES nori prekiauti. Ir tai turėtų vykti taip, kaip nori ES. Ar šalis partnerės norės prisijungti prie vidaus rinkos, nežinau, bet daugiau prekybos reiškia ir daugiau emisijų tai nepasitarnaus Europos Sąjungai. Ir šalis konkuruoja dėl skirtingų uh, turimų žemės ūkio išteklių. 57-ame žado pranešimo punkte yra sakoma, kad yra um, transportuojamos ir atgabenamos e, į kai kurias šalis tokios prekes, kurios galėtų būti pagaminamos ir vietoje. Ką tai reiškia, jog nepaisomas visiškai specializacijos aspektas. Tai galėtų būti varoma ekonomikos jėga. Taigi šio pranešimo teiginiai yra kenksmingi ekonomikai. Mes nuolat stengiamės paisyti tų nesąmoningų klimato kaitos tikslų, o iš tikrųjų visoms kitoms šalims tai yra jokingi tikslai ir jos visiškai e, jų nepaisys ir tik pasijuoks iš mūsų. Ačiū kolegijai Stasen. Toliau kiti kalbėtojai. Pirmiausia, dvi minutės suteikiamos kolegai, kolegijai Hanslik. Szanowni Państwo, Panie Komisarzu, na wstępie pragnę podziękować. Ponės ir ponai, e, ponė komisarė, e, noriu e, padėkoti ponui Dezir už puikų bendradarbiavimą, renkiant pranešimą apie socialinę įmonių atsakomybę. Kai kalbame apie tarptautinius prekybos susitarimus, socialinė atsakomybė mūsų diskusijose dėl tarptautinės priekybos minima jau kurį laiką. Ir e, mes matome, kad e, priekybos dėrybose su Pietų Koreja, Kolumbija ar Peru daroma nuoroda į socialinę įmonių atsakomybę. Parlamentas savo pranešime akcentuoja, kad reikia tokias nuorodas dar praplėsti ir ypač akcentuoti korporatyvinę socialinę atsakomybę. Tai turėtų prisidėti prie šio reiškinio didesnio matomumo turėtų skatinti atskiras įmonės laikytis šio principo nes e, juk būtent e, atskiros įmonės e, pačios apsisprendžia, ar žengti toliau, negu kad numato egzistuojantys standartai. Neseniai būdama Indijoje paklausiau jų verslo atstovų, ar jiems kelia susirūpinimą įmonių socialinė atsakomybė ir mano pašnekovai pateikė pavyzdžių, kurie mane nuteikia optimistiškai. Taigi, e, pono Dezir e, pranešimas teisingai e, sako, kad socialinės atsakomybės standartai turėtų būti išplėsti dar labiau. Ačiū kolegiai Hanslik. Toliau trys minutės kolegiai, kolegiai Kutaš. Labai ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Noriu pasveikinti kolegą Žado, pateikus šios pasiūlymus ir už tai, kad jūs mielai aptarinėjo šį pranešimą su visomis politinėmis frakcijomis reikia pripažinti, kad e, yra progų, kai ES turi galimybę kalbėti vienu balsu. Kopenhagos konferencija buvo tokia galimybė ir visas pasaulis laukia, kad ES taptų lyderę visame procese, kad ES suburtų visus po savo vėliavą. Tačiau buvo didžiulis nusivylimas. Išvada ES trūksta sutarimo. Kai kurios vyriausybės nėra pasirengusios prisimti didesnių įsipareigojimų, kad būtų mažinamas CO2 e, šiltnamio dujų išmetimas. Vienas paaiškinimas gali būti finansų ir ekonominė krizė, kuri e, neleido prisimti tokių įsipareigojimų. Tačiau kova su klimato kaita vietoje ir pasauliniu mastu turi būti nuolatinis visų valstybė narių rūpestis. Kalbame apie, apie kitų kartų ateitį ir apie pasaulinį teisingumą. Nesažininga, kad besivystančios šalis turėtų mokėti už e, klimato šilimo kainą, o, pra, o pramonė šalis e, laikosi pragmatiško mąstymo. Mums reikia sanglaudos tarp šiaurės ir pietų. Man atrodo, kad vadovų susitikimas Kankūne turėtų būti galimybė žengti pirmin, užtikrinant pasaulinį susitarimą, teisiškai sąjastantį susitarimą, kuris leistų neleisti klimatui sušilti daugiau negu 2 laipsniais Celsijos. Mums reikia geresnės politikos negu Kopenhagoje. Be to, ES pastangos negali garantuoti sėkmės po 2012 metų. Turime įtikinti ir kitas valstybės prisimti ambicingus tikslus. Na ir pagaliau norėčiau pakalbėti apie ryšį tarp prekybos ir klimato kaitos. E, prekyba yra labai svarbus instrumentas perdoda technologijas, todėl mes turėtume nugriauti kliūtis ekologiškai prekybai e, reikėtų PPO lygmenių panaikinti tarifus e, ekologiškiams produktams ir tuo pačiu turėtume suprasti, kad yra tam tikra spraga tarp e, darbo ir transporto sistemų. Todėl aš e, raginčiau užsimti vietinę ekologišką prekybą. Ačiū. Ačiū kolegai Kutaš. Toliau dvi minutės, ponia Birda. Ačiū, ponia pirmininkė komisarė. E, įmonių bendru, e, socialinės atsakomybės e, savoka pasklido verslo sektoriuje. Kas gali prieštarauti tokiems pagrindiniams vertybėms bendrovės, kurios gerai traktuoja savo darbuotojus. Tačiau tas ryšys tarp tų dalykų yra, na, nėra visiškai aiškus. Ar ta socialinė atsakomybė turėtų būti privalomas įsipareigojimas, ar tai gali būti e, savanoriškas įmonių įsipareigojimas? Europos piliečiai tampa vis, vis daugiau supranta, kad e, įvairūs, e, įvairios stichinės nelaimės ar pramonės ne, avarijos rodo, kad reikia stebėti, kaip bendrovės veikia užsienyje. Ir europiečiai nenori pritarti tarptautinės prekybos plėtrai vien tik tai ekonominė prasme, kai e, prekyba žaloja aplinką ir sumažina vietinių gyventojų pragyvenimo standartus, reikia pasakyti, užteks. Kai žalojama gamta ir žeminami pragyvenimo standartai, tik vyriausybės gali nustatyti standartus, užtik, kurie užtikrintų, kad tie, kurie elgesi neetiškai ir neskaidriai, E, nesinaudotų tuo, kad kiti elgesi skaidriai. ES turi skatinti verslą prisimti e, socialinės atsakomybės įsipareigavimus visur, tiek namuose, tiek užsienyje. Ir tuomet e, tokia sistema bus nedaug kas daugiau kaip viešųjų ryšių priemonė daugianacionaliams bendrovėms. Aš pritariu šiems pranešimams, kuris ragina komisiją socialinę atsakomybę įtraukti į tarptautinius prekybos susitarimus, turime garantuoti, kad tvarios plėtros e, laikymasis ir darbo teisės būtų tokios pat svarbos ir e, siekiant ES interesų užsienyje. Ačiū. Ačiū kolegijai Bėda. Dabar viena minutė kolegai Eina. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mes kalbame apie laukinę laisvąją prekybą, kai Europos Sąjunga ima daryti kokias nors, kokius nors kompromisus laisvosios prekybos srityje, tai pasidaro įmanomas bet koks socialinis ir aplinkosauginis e, dempingas. Tam atveramos visos sąlygos ir iškreipiama konkurencija. Taigi mes turėtumėm pasirūpinti tuo, kad būtų užtikrintos tinkamos darbo sąlygos. Mes turime remti aplinkosauginius, socialinius kriterijus, kurie sudarytų sąžiningos prekybos sąlygas ir atsižvelgtų į trečiųjų šalių piliečių interesus taip pat. Ačiū. Dabar kolegė Köstinger. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga dabartinės ir busimosios prekybos politikos kontekste turi prisijimti labai svarbius įsipareigojimus tie standartai bus e, svarbus pagrindas būsimoms daryboms. ES tokiu būdu gali pasiūsti žinę, jog jai rūpi sąžiningos prekybos sąlygos. Čia norėčiau atkreipti dėmesį į Merkosur dėrybas bei dėrybas su Indija. Kaip ES ketina, pavyzdžiui, kovoti su um, vaik, vaikų darbu ir kitais dalykais, jeigu vis tiek importuoja pigias prekes iš tų šalių. Europos komisija toliau darėdamasi dėl prekybos susitarimų turi kreipti dėmesį į socialinės apsaugos ir kitas nuostatas. Ir reikia atstovauti ne tik etinėms mūsų vertybėms, bet taip pat ir atsižvelgti į tiek Europos, tiek ne Europos prekybininkų interesus, o taip pat ir į vartotojų interesus, į vartotojų teisę į prieigą prie atitinkamų produktų. Čia norėčiau dar užsiminti apie 48 pono žado pranešimo punktą. Čia yra smarkiai kritikuojamas dabar taikomas modelis ir yra pateikiami neigiamo poveikio klimato kaitai pavyzdžiai. Tačiau manyčiau, kad svarbiausia yra užtikrinti ES piliečių e, saugumą ir aprūpinimą maisto produktais. ES piliečiai turi būti aprūpinami maistu ir nepriklausyti nuo importo iš kitų šalių. Manyčiau, ES savo piliečiams yra įsipareigojusi ir dėl to negalėčiau paremti šių, pra, minčių šiame pranešime. Ačiū kolegai Kestinė. Ir dabar pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pirmiausia, suteikiu žodį kolegijai Roitovai. E, pane předsedo, jsem nadmíru spokojená znovu. Pane pirmininkė, labai džiaugiuosi e, teisės aktais reguliuojančiais tarptautinę priekybą. E, dirbau tarptautinės priekybos komitete per, pereitoje kadencijoje ir visada pasisakiau už tai, kad būtų skatinama e, sąžininga tarptautinė priekyba, būtų taikomi e, tinkami socialiniai aplinkosauginiai standartai, kad būtų taikomos lygios žaidimo taisyklios. Aš taip pat raginau, kad į visus prekybos susitarimus būtų įtraukiami straipsniai dėl žmogaus teisių. Dabar e, prašoma, kad komisija uždraustų importą į ES tokių prekių, kurios gaminamos e, nesilaikant pagrindinių darbo e, standartų, e, panaudojant vaikų ar vergovišką darbą. Aš dėkoju ponui, poniai Safi už pranešimą, tai rodo, kad parlamentas žengia pirmin. Dėkoju ponui Roitovai, žodis ponui Mikolašičiui. Lisabonos sutarties galimybės atveria kelią mums įvairiomis kryptimis veikti, jeigu norime parodyti integralumą ir turime tomis galimybėmis pasinaudoti, kovodami už žmogaus teisės. Svarbu, kad komisija sudarytų tokius susitarimus, kuriuose tikrai netrūktų nuostatų dėl aplinkos saugos, socialinių ir darbo teisų standartų užtikrinimo. Ir tų nuostatų taip pat reikėtų laikytis bei stebėti tų nuostatų įgyvendinimą. Taip pat čia kalbame ir apie sveikatos apsaugą. Sveikata labai smarkiai priklauso nuo gyvybės apsaugojimo, tad norėčiau padėkoti kolegį Kiosner už patiktą tekstą. Tikriausiai šios pranešimus galima rezimuoti taip. Moteris ir vyrai tiesiog yra prekybos įrankiai. Tačiau prekyba turėtų būti e, skirta žmonėms. Galima sakyti, kad 2 eurai gauti iš prekybos reiškia daug eurų prarastų aplinkos srityje. Sakoma, kad reikia daugiau kreipti dėmesio į aplinkosaugą, į tarptautinę darbo organizaciją ir apie konkurenciją ir taip pat kitus dalykus. Sakote, kad reikia kalb... kom... dar... na, daugiau koordinuoti darbą su vietinėmis organizacijomis ir toliau ir taip toliau čia yra geri ketinimai, mums reikia konkrečių rezultatų. Mes norime teisės aktų ten, kur jų reikia, norime, kad būtų jie moderniai gyvendinami ir norime, kad komisija laikytųsi tvirtos pozicijos, kai kalbama apie tarptautinės priekybos geresnės taisyklės. Ačiū, ponia Šliuter. Toliau, ponas Segedį. Ačiū, pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Mano partija Ubik yra labai sunerimusi dėl aplinkos apsaugos. Mes įsitikinę, kad ne tik ekonominė, turime ne tik ekonominę, bet ir ekologinę aplinkos krizę. Todėl manome, kad labai svarbu gerinti situaciją ir maisto importo srityje. Kodėl mums reikia viščiukų iš Brazilijos ar kiniškos, kiniškos paprikos, kurią galima užauginti Europoje? Mums reikia maisto, kuris būtų užauginamas, pagaminamas vietoje. Turime apsaugoti Europos lengvąją pramonę, mažas ir vidutinės įmonės ir piliečius. Turime užtikrinti maisto tiekimo saugumą. E, pasinaudodami Europos šaltiniais. Ekologiška technologija turėtų tapti privaloma. Ačiū, kolegė Šegidį. Ir šią procedūrą baigė ponas Kelly. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad e, būtų konkurencija, reikalingas gebėjimas konkuruoti. Tuo tarpu mes matome, kad e, kai kurie gamintojai atsiduria nepalankioje padėtyje. Buvo minėti prekybos susitarimai su Merkosur šalimis. Ten, tarkime, kai kurie žuvies produktai gaminami laikantis daug žemesnių standartų, negu kad mūsų gamintojai laikosi. Uh, Tačiau turime pasakyti, kad e, tie susitarimai, e, pastarėjai susitarimai yra geri. Pavyzdžiui, e, susitarimas su Pietų Koreja, jie atneša naudos abiems pusėms. Bet aš norėčiau komisaro paklausti, ką jis galvoja apie ekonominės partnerystės susitarimą su Japonija nes e, gaunama nauda abiems pusėms nebus vienoda. Ačiū kolegai Kelly. Ir dabar suteikiu žodį komisijos nariui Degiucht. Ačiū pirmininkė. Rich, uh, Diskusija buvo turininga. E, abiejų, trijų pranešimų filosofija e, panaši, bet žinoma, sureaguoti į visas mintis per tą trumpą laiką, kurį turiu, nesugebėsiu. Kai kurios idėjos yra lengviau, įgyvendinamos kitos sunkiau, nes mes e, dirbame tam tikroje teisinėje, institucinėje sąrangoje, taip e, kaip ir, e, taip sakant, galvojant apie 27 narių sąjungą ir e, apie Europos sąjungą kaip PPO narę. Todėl atleiskite, kad mano atsakymai nebus labai išsamus. Dėl Saifi pranešimo. E, nemažai kas kalbėjo apie tai, kad TDO turėtų įgyti stebėtojos statusą PPO. Tai ko gero padėtų geriau koordinuoti tarptautinių organizacijų veiklą. Tačiau norint užtikrinti e, geresnį socialinių aplinkos apsaugos standartų įgyvenimą, turime kelti savo realistinius tikslus. Jeigu būsime realistai, tai tada toksai siekis e, gali būti suprantamas tik kaip ilgalaikis. E, kitas AIFE mm, pranešimo pasiūlymas yra, kad turėtų būti rengiami žmogaus teisių standartų laikymosi vertinimo pranešimai. Čia, aš manau, viską reikėtų spręsti e, dėrybose. Bet e, esu skeptiškai nusiteikęs, kad po dėrybų pabaigos ir iki susitarimų e, parafavimo e, tą pereinamą laikotarpį galima būtų palaikyti savo tikslams pasiekti. Aš manau, turėtume laikytis Lisabono sutarties procedūros, e, kuri numato, kad komisija gali parafuoti sustarimus, o paskui prasideda ratifikavimo procedūra, kai taryba pasirašo sustarimą, o Europos parlamentas turi teisę ir prievolę ratifikuoti jį balsuodamas. Taigi daryti ką nors e, iki parafavimo, e, e, mano nuomonė vargu ar yra įmanoma. Bet žinoma, žmogaus teisų įvertinimas jau sustarimo egzistuojant yra gera mintis. E, dabar keletą pastabų dėl vaikų darbo. Žinote, kad dabar deramės dėl laisvos prekybos sustarimo su Indija. E, kalbame tenai apie tvarumo reikalus. Indija skeptiškai žiūri į e, tokį skyrių skirtą tvarumui tame susitarime, bet mes ir toliau reikalausime, kad toks skyrius atsirastų ir tikimės, kad galiausiai taip ir įvyks. Aš tik tai norėčiau jūsų paprašyti, kad kai vėliau e, svarstysite šį klausimą, tai turite atsižvelgti į tai, kad e, atskirų e, trečiųjų šalių mintys dėl tvarumo turėtų būti matomas ne tik tai e, jų turinio prasme, bet taip pat ir e, bendrųjų filosofijų, kurių laikosi to šalis prasme. Kalbant apie pono Žadu pranešimą, girdėjau, kad e, raginimus, kad kiekviename dvišalime sustarime turėtų būti klimato kaitos nuostatos įtrauktos. Aš manau, kad turime čia būti atsargos nes e, yra nemažai veiksnių, e, kuriuos turime turėti galvo, jeigu mes norime tinkamai reaguoti į klimato kaitos iššūkius. E, manau, kad tiems reikalams spręsti yra, egzistuoja platesnis forumas. Ir žinoma, to, to forumo nuostatos turi atsispindėti taip pat ir dvišaliuose susitarimuose. Ir e, šiame kontekste kalbėti taip pat ir apie Doha raundo e, rezultatus e, yra kvestionuotinas. Apskritai mes pranešimo mintims pritarėme. Kalbant apie pono Dezir pranešimą, jis yra labai savalaikis, atsižvelgiant į tai, kad komisija rengia savo komunikatą dėl įmonių socialinės atsakomybės. Komisija ir e, OECD valstybės narės e, ruošia savo įvertinimo dokumentą ir e, rengia tam tikrus siektinus rodiklius Ten kalbama apie tai, kad e, Europos įmonės, nepaisant to, kur jos veiktų, turėtų elgtis atsakingai, atsižvelgiant į socialinės ir aplinkos, aplinkosauginės pasiekmes. E, tie elementai taip pat įtraukiami į daugia šalius ir dvišalius prekybos sustarimus. JAV neseniai priėmė atitinkamus e, teisės aktus, kur sakoma, kad e, tos įmonės, e, kurios yra amerikietiškos arba turi Amerikoje savo būstinės, privalo skelbti ataskaitas apie savo apie tai, kaip jos įsigyja žaliavas. Aš manau, kad tai yra sveikintina iniciatyva. Bet žinoma, ji netelpa į dvišalių susitarimų rėmus. Nes e, kalbama apie daugia e, nacionalinių e, kompanijų sandorius, Bet jeigu jų būsnė yra JAV, tai tada JAV e, suteikia galimybę imtis e, veiksmų jų atžvilgių. Ir aš manau, kad būtų gerai, jeigu mes tą patį padarytume, kai kalbame apie Europos įmonės, kurios daugiausia veikia e, trečiojo pasaulio šalyse. O paskui, jeigu galėtume tai išplėsti į tokias šalis kaip Kanada ar Australija, tada galėtume apriepti uh, didesnę dalį e, tokios pramoninės veiklos, ypatingai kalnakasybos, gavybos e, pramonės e, srityje ir tai ženkliai prisidėtų prie tvarių sąlygų sukūrimo. Rezimuojant, dar kartą sveikinu trijų pranešimų autorius ir be jokios abejonės esu pasiruošęs ir toliau diskutuoti su jumis šiais klausimais. Dank, Ačiū gerbiamam komisijos nariui ir dabar bendrosios diskusijos pabaigoje žodis teikiamas visiems pranešėjams. Pirmiausia, dvi minutės poniai Saifiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug laiko neturime, gerbiamas komisarė, ir nėra laiko suorganizuoti pakartotinę diskusiją dėl to, ką ką tik pasakėte. Bet pasinaudosiu progą ir padėkosiu visiems, kurie dalyvavo debatuose. Ypatingai ačiū ir šešėliniams pranešėjams bei kolegoms Žado bei Dezir už gerą bendradarbiavimą. Pranešimai e, panašia tematika, jie vienas kitą papildo, taigi keitėmės įvairiomis mintimis ir nuomonėmis ir dirbome panašia linkme siekiame to paties tikslo, tai yra, kad priekybos susitarimai apimtų griežtesnės nuostatas socialinės aplinkos apsaugos e, srityse, klimato kaitos reikalavimus srityse ir taip toliau. Pasaulis be abejo nepasikeis per naktį, bet taip pat ir negalime tikėtis, kad e, viskas pasikeis e, savaime. Pranešimai, kuriuos pristatėme numato tam tikras priemonės ir jeigu tas priemonės įgyvendinsime, tai žingsnis po žingsnio visgi judėsime žaliosios ekonomikos link. ES privalo inicijuoti tokius pasikeitimus ir būti pavyzdžių savo prekybos partneriams. Dabar porą minučių kolegai žadu. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariui Degucht už atsakymus ir pasiūlymą dirbti toliau. Aš pasižymėjau jūsų atsakymą dėl klimato aspektų. Manau, kad kitais aspektais taip pat galėsime e, dirbti toliau ir pateikti pasiūlymų, kurie virstų konkrečiais veiksmais, atsižvelgiant į elementus prekybos sustarimuose. Galų gale prekybos darybos e, PPO yra labai sudėtingos. Dažnai todėl tai suteikia ES į dvišalius sustarimus įtraukti dalykus, kurie iš tiesų tos sustarimus paverčia naujoviškais. Ir tai leidžia įtraukti ES tikslus e, aplinkos apsaugos, klimato kaitos, socialinių reikalų ir žmogaus teisų e, aspektais. Taigi, jeigu šie pranešimai susilauks didelės paramos rytoj, manyčiau, kad Tai būtų labai svarbus Europos parlamento signalas komisijai ir tarybai. Poniai Stasen, kurie jau išėjo, norėčiau pasakyti, kad ekonomikos vadovėliai rašomi ir toliau. Galima įsivaizduoti, kad integravus socialinius ir aplinkosauginius klausimus į gamybos kaštus, tai tampa svarbiu pranašumu. Kristinai noriu pasakyti, kad kalbant apie ES e, maisto suverenumą, kurį jūs e, propagavote ir jeigu e, tų principų laikotės, tai aš tikrai esu jūsų pusėje. Dėkoju kolegoms, dėkoju komisijai dėl atvirumo, kai kalbam apie konkrečius veiksmus. E, tolesnėse darybose dėl priekybos susidarimų. Ačiū, ponė Žado. Diskusiją užbaigs e, ponas Dezir. Ačiū, pirmininkė. Liko man tik dvi minutės. Aš e, tikiuosi, kad jūs turėsite galvoje tai, kad man pristigo laiko per ankstesnį pasisakymą. Dėkoju už e, reakciją į mūsų pranešimus, e, nepaisant tam tikrų niuansų. E, vis tiek aiškiai pasisakome už tai, kad reikia prekyboje atsižvelgti į socialinius ir aplinkosauginius dalykus. Ponas komisaras sakė, kad įmonių socialinė atsakomybė neturi pakeisti e, būtinybės laikytis įstatymų. Ir taip pat visai teisingai buvo paminėtas rūčiai pranešimas. E, tai padarė ponas Howardas. Ten e, minima pažanga gavybos sektoriuje, kai kalbama apie multinacionalinių kompanijų socialinę atsakomybę. E, taip pat svarbu paminėti e, teisminį bendradarbiavimą, kad e, kompanijos negalėtų išvengti atsakomybės, jeigu jų filialai ar dukterinės kompanijos pažeidžia kažkokias aplinkos sauginės ar kitokias taisyklės. Kaip ten bebūtų, mes turime visą tai įtraukti į tarptautinius prekybos susitarimus. E, susitarimuose su Latino Amerikos šalimis ir e, Pietų Koreja e, įmonių socialinės atsakomybės elementai jau įtraukti.